darbo tvarkė yra paskelbta, ją galima rasti taip pat Europos parlamento interneto puslapyje. Taigi posėdis yra baigiamas, visiems linkiu geros labos nakties.